Okay, very well then, despite some colleagues from it. Nepaisant to, kad kai kurie, kai kurie kolegos e, įtri komiteto nariai dar neišėjo iš salės, turime pradėti savo posėdį, nes e, turime daug darbo tvarkės klausimų. Jeigu nėra pasiūlymo ar prieštaravimų dėl darbo tvarkės keitimo, tai Darbo atvarką laikome patvirtintą. Kolegos iš šitrio komiteto galite pasikalbėti už salės durų. Please leave the room. Those who are not. Please, please. Yeah, thank you so much for leaving the room. <laughs> bye bye. <laughs> Okay, almost there. So item three on our agenda, uh, changes in NV Secretariat. Uh, I am happy to welcome Giacomo Fassina, who joined. Nu, džiaugiuosi galėdamas pasisveikinti su Džiakomu Fasina, kuris prisijungė nuo gruodžio pirmos dienos prie mūsų ENI komiteto sekretariato. Jis uh, anksčiau dirbo di, e, Expo generalinėme direktore, direktorate kitas kolega e, mus paliko, taigi noriu padėkoti tiems, kurie išvyksta už paramą, e, kurią, kurios iš jūsų laukiame ir linkiu jums sėkmės tolesnėse darbose. Vertimas e, šiuo pažiūrėju metu bus užtikrimas į 20 kalbų, išskyrus estų, latvių, gėlų ir veikiausiai danų. posės, kaip įprasta, yra transliuojamas e, internetu ir galime jį stebėti taip pat pasitelkus elektroninę prietaiką. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas ir vėl susijęs su balsavimais. Matau, kad esate pavargę, tačiau balsavimas truks neilgai. Pirmiausiai balsuosime dėl ES nuosavų išteklių sistemos pranešėjas Ivo Belet ir pradėsime nedelsdami nuo pirmojo kompromiso, kas už prieš susilaikė pritarta, antras kompromisas už prieš susilaiko pritarta, septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 34 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, penktas kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, 40 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmesta, septintas kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, šeštas kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta, devintas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, aštuntas kompromisas kas už kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Iš tiesų visi balsavote, gerai, baigiame balsuoti. Pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Kas už? E, atsiprašau, pirmininkas. Balsuoti baigiame. Ne, dar nebaigiame, atsiprašau. Per lietai balsuojate. Balsuoti baigiame. Pritartą sveikiname pranešėją. Niekas neploja. Penktasis darbo atvarkės klausimas tai yra Europos baltyminių augalų propagavimo strategija. Pranešėjas yra Georgi Helveni. Pirmasis kompromisinis pakeitimas už priešus laiko pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 16 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 19 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 22 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 23 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 25 kas už kas prieš, susilaiko pritarta, 31 kas už, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 30 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 29. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 28. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 27. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 26. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta 32 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 303 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, Antras kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 309 už prieš susilaiko atmesta, 400 už prieš, prieš, kelkite rankas, kas balsuojate prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Tikrinamės dėl 40 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 42 pakeitimo antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 50 už atkrinta. Ne, 50 dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 52. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 52 pakeitimo. Close. Balsuoti baigiame. Pritarta. 53. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 54. Už, prieš, susilaiko. Atmesta 55. Už, prieš, susilaiko. Pritarta 56. Už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Closed. Balsuoti baigiame pritarta. 57. Kas už prieš susilaiko atmesta. 58. Už 5 atsiprašo. 58 pakeitimo pirmoji dalis. Kas už prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už prieš susilaiko atmesta. 59. Kas už prieš susilaiko pritarta. 62. Kas už kas prieš susilaiko atmesta. Šešdesimt antras tikrinamas elektroniniu būdu. Close. Balsuoti baigiame. Pritarta. 60, 60 už prieš susilaiko atmestas 61 už prieš susilaiko, atmestas 64 už prieš susilaiko, pritarta 4 kompromisas už prieš susilaiko, pritarta 77 už prieš susilaiko atmestą. Norite pasitikrinti? Prašau, tikrinamės dėl 77. -ojo. pritarta. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 80 pakeitimo antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 85 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 86 už prieš susilaiko atmesta. 87 už prieš susilaiko atmesta. 93 už prieš susilaiko atmesta susilaiko atmestas 88. Gerai tikrinamas dėl 93. Close. Yeah, reject, rejected. 88 for. Atmestas 88. Kas už? Prieš susilaiko atmestas Nematau, kaip balsuoja konservatorių atstovai. Dar kartą 88 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 92. 92 kas už, prieš susilaiko atmesta 90 už, prieš susilaiko atmesta 89 už, prieš susilaiko pritarta 91 už, prieš susilaiko pritarta 96. 24 atkrinta. 94 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko, tikrinamės. Balsuoti baigėme. Pritarta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 21 kas už, prieš, susilaiko atmesta Nežinau, koks rezultatas turime pasitikrinti. Būtų, būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte kelti rankas balsuodami, kuomet balsuojame keldami rankas, balsuoti baigiame. Atmesta. 24. Kas už prieš susilaiko atmesta. 63. Kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 97, kas už, prieš susilaiko. Atmesta 28, už, prieš susilaiko. Atmesta. 29, kas už, prieš susilaiko atmesta, šimtasis kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta 101, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 102, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 103, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 104, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 105, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 106, kas už, kas prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Closed. Balsuoti baigiame. Pritarta šeštas kompromisas už prie susilaiko pritarta. 116, kas už kas prieš susilaiko atmestas, 114 už prieš susilaiko atmestas, 115 už prieš susilaiko atmestas, 117 už prieš susilaiko atmestas, 116 už prieš susilaiko pritarta, 120 už. Norite pastikrinti dėl 118, gerai. Closed. Balsuoti baigiame. Pritarta, ačiū. 120, kas už prieš susilaiko atmesta. 119, kas už prieš susilaiko atmestas 121, kas už prieš susilaiko pritarta, 122, kas už prieš susilaiko pritarta, pirmoji konstatuojamas dalies pataisa už prieš susilaiko. A, ketvirtas už prieš susilaiko pritarta, penktas už prieš susilaiko pritarta, šeštas už prieš susilaiko pritarta, septintas už prieš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 Aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, devintasis už prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Closed. Balsuoti baigiame. Pritarta, sveikiname pranešėją. Ačiū, kad priminėte man, jog aš esu čekas. So may I ask you, those who want to leave us and... Dabar paprašysiu tų, kurie išeis iš salės, kurie šves vieną ar kitą mm, dalyką, kad jūs išeitumėt iš salės sklandžiai, greitai.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 So, okay. Uh, thank you, and we will start immediately with our. Gerai, tai tada tęskim darbą, eikim prie šešto darbo tvarkės punkto. Europos semestras skirtas ekonomikos politikos koordinavimui ir metinis augimo 18 metais vertinimas. Dabar iš karto steiksiu žodį APP e frakcijos pranešėjui, ponui Melo, atsibuskit žodis jums. Kolegos, paprašyčiau leisti pranešėjui tarti žanginį žodį. Ačiū pirmininkė. Portugališkai kalbėsiu. Europos ekonomikos politikos koordinavimo. Semestras teikia progą kalbėti apie aplinkosaugos ir apie socialinę politiką tvaraus vystimosi kontekste. Mano nuomonės projektas iš tikrųjų tikiuosi geras išeities pagrindas, kuriuo mes toliau galėtume padirbėti šiais klausimais. Pirmiausia, tam, kad įtvirtintume Europos socialinio princip, ramščio principus kartu su valstybėmis narėmis, su institucijomis sąjungos, su suinteresuotomis šalimis, tam, kad pasiektume, e, sustiprintume socialinę sanglaudą, kartu pagerintume visuomenės veikatos padėtį, nes dabartiniam aplinkybėm suprantam, kokia yra situacija ir kartu e, čia savo dokumente kalbu apie civilinės saugos gerinimą ES lygių, sakykime, tokios priemonės kaip kovos su mišrų, miškų gaisrais priemonės, kurių būtų įmamasi ES lygių yra labai svarbios, bet ne vien priemonės skirtos miškų gaisrams, bet ir uh, E, kitoms gaivaliniams nelaimėms, audroms ir panašiai. Nuomonėje aš kreipiuosi į komisiją, kad šioji parengtų tvaraus miškų valdymo e, strategiją ir, ir tokią strategiją, kuri padėtų mums tinkamai kovoti su klimato kaitos padariniais. Ačiū pranešėjui. Kas, ar būtų šešėlinių pranešėjų? guoja šešėlinių pranešėjo nėra, niekas komiteto narių nenori kalbėti, tai tada komisijai žodis. Labai ačiū, tikiuosi, mane girdit, nes aš nematau mikrofono prieš save, bet gal jūs tiek modernizavot įrangą, kad nebereikia mikrofono, visi girdit mane. Labas rytas, aš direktorius, komisijos Envi direktorato atsak, atsakantis uh, už uh, aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir paramą valstybėms narėms. Ta proga komisijos vardu norėčiau padėkoti Europos parlamento Envi komitetui už jūsų paramą, rengiant, dirbant šiuo klausimu Ačiū už tai, kad jūs atkreipė dėmesį į Europos semestro skirto ekonominiam politikos koordinavimui aplinkosaugos dimenciją. Dabar mes jau sulaukėm keleto e, komentarų. E, tai yra pateiksim keletą komentarų dėl nuomonės. Pirmoji daly, jūs kalbot apie naują struktūrą struktūrinę e, reformą ir kartu investicijas į tam tikras strateginės e, kryptis. Bet dabar prisimenat, kad šių metų e, gegužės mėnesį komisija komunikate teigia, kad strateginio vystimosi tikslai jau įtraukti į strategiją, o tas metinis 18 metų vertinimas fokusuojasi labiau į tvarų augimą ir buvo daroma, kad aplinkosauginis tvarumas iš tikrųjų gali prisidėti prie ūkio vystimosi, prie, gali prisidėti prie išlaidų ir išorės ypač išlaidų ir poveikių neigiamus padarinius. Bet to kalbama apie investicijas į, sakykime, sveikatos sektorių, žiedinę ekonomiką ir daroma išvada, kad tai gali irgi prisidėti prie ūkio augimo ir produktivumo geresnio. Kartu infrastruktūros į infrastruktūrą e, tokie kaip biokūras, e, e, tam tikri dalykai irgi labai svarbus. Tad todėl norėčiau paprašyti jūsų komiteto kad jūs minėtumėt būtent tuos elementus. Toliau, aštuntam nuomonės projekto punkte. Čia komisija raginama parengti mm, miškams skirtą strategiją. Taip, mes suprantam, kad reikia tvaraus miškų valdymo, kad miškai būtų ne viena sparesni klimato kaitos poveikiui, bet kad būtų galima geriau panaudoti miškų uh, potencialą kaip um, CO2 uh, kaupiklius. Tad, bet čia tas jau atsispindi natūros strategijoje, Europos biologinės įvairovės strategijoje, aplinkosaugos strategijoje, kartu strategijoje skirtoje ko, kovai su klimato kaita. Be to yra tam tikrų konkrečių priemonių, įvairių fondų lėšų, uh, turiu galvoje pagal natūrą, turiu galvoje da, natūrą direktyvas ir, ir žemės ūkio teisės aktus. Dabar e, taip lapkričio mėnesį atsižvelgdama į gaisrus, kurie nusiaubė daug miškų, jis parengė uh, E, parengties rezervą tam, kuris galėtų veikti atsakant į miškų gaisrus, e, kartu sustiprinant parengtį. Tad čia dabar jau yra e, strategijos elementų, kurie jau taikomi praktikoje ir mes irgi prašom jūsų pagalbos rengiant miškų gero valdymo ir atsako į gaisrų strategiją. Tad e, mes prašytume jūsų komiteto, kad e, pirmam nuomonės punkte būtų tokie konkretūs elementai atsispindėtų, kuriuos aš paminėjau ir, ir mes kartu e, džiaugiamės tuo, kad jūs nuomonės projekte minėt su miškų valdymu susijusius elementus. Jeigu neklystu, tai dar kažkas iš komisijos nori trumpai pakalbėti. Ačiū, labai trumpai, nes kolega plačiai e, pakalbėjo. Aš irgi e, generalinio sekretoriaus vardu norėčiau padėkoti e, jūsų komitetui. Tad jūsų pastabos bus mums labai pravarčios. Labai ačiū. Ačiū, pranešėjas nenori atsakyti. Dabar šių me, iki šių metų gruodžio 7, 13 dienos iki 11 valandos galit pateikti pakeitimo pasiūlymų, bet vien anglų kalba. O komitete balsuosim dėl šio nuomonės ir pranešimo ateinančių metų sausio 24-25, o, o plenarinėje sesijoje tai jau ateinančių metų vasar 22 tiksliau ekon komitete bus balsuojama dėl to. Tad dabar žiūriu, ar yra jau prelegentas. Man turi patvirtinti, ar ponas Razija jau atvyko. Jeigu atvyko, tai tada galėtume jau ir pradėti kitą darbo tarkės punktą aptarti. Very well then, um, we can continue with... Teskime darbą, aptarkime septintąją į darbo atvarkės klausimą, tai yra su Gido Rasi pasitarsime, pasikeisime nuomonėmis, kaip tai darome kasmet apie bendradarbiavimą su Europos vaistų agentūra. Taigi mes galėsime aptarti agentūros 17-18 metų veiklos programą ir pamastyti apie tai, kas yra nauja šioje agentūroje turint omenyje įvykius kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi iš karto gidų žodis. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Labas rytas. Man labai malonu dalyvauti vėl posėdėje su jumis, informati apie tai, ką nuveikėme per praėjusius metus ir taip pat norėčiau padėkoti Mili Bolcan už puikų bendradarbiavimą. Po vienerių metų netikrumo galiausiai mes žinome, kad mes kelsimės į Amsterdamą. EMA rengėsi persikelti taip pat e, Junktinės karalystės išstojimas Europos Sąjungos padarė įtakos mūsų veiklai. 40 mūsų žmonių dirba būtent spręsdami šitos klausimus ir, žinoma, negali imtis įprastinės veiklos ir tai papildomai prie to, kad mes per pasuosius metus turėjome atleisti pakankamai daug darbuotojų ir tai nežiūrint į tai, kad mūsų darbo krūvis padidėjo ir biudžetas sumažėjo. Todėl nenustepsite, jeigu jums pasakysiu, kad mūsų veikla iš tikrųjų jaučia šitą poveikiai, kadangi mes turime mažinti apsukas e, viduje, mažinti auditus ir taip pat e, mokymus. Mes turėjome atnaujinti savo informacinių technologijų infrastruktūrą, e, dalyvauti telematiniuose projektuose. Taip pat turėjome sutelkti dėmesį į agentūros IT struktūrų perkelimą. Išorėje Mes taip pat e, sumažinome savo veiklos apimtis, kadangi mes e, negalėjome surinkti tiek klinikinių duomenų, kurių mums reikėjo, taip pat, reikėjo, taip pat mes e, sumažinome kontaktus su savo klientais ir partneriais, taip pat viešosios informacijos portalas nėra tokios apimties, kokios mes tikėjomės. Niekas nepastebėjo tų pokyčių, ko gero, kadangi mes patikslinome savo uždavinius ir, ir iš tikrųjų mūsų darbuotojai tikrai dirbo ir toliau pasiryžę įgyvendinami programą. Įgyvendinti programą. Mes turime būti pasirengę ateičiai, kadangi ateityje, kai mūsų nepakankamas veiksmingumas galės tapti visiškai matomas ir akivaizdus. Aš nesu visiškai patenkinta šiais metais, kadangi mes dirbame tai, kas mums priklausė pagal kokybės reikalavimus, kokių iš mūsų tikėjotės, tačiau aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad mes nuveikėme kai ką papildomo prie mūsų pagrindinės veiklos. Pavyzdžiui, prieš dvi savaitės buvo įdėkta euro budrumo sistema, o šita sistema yra labai svarbi siekiant įvertinti vaistų šaltinių poveikį Europos mastu. O tai reiškia, kad ta šita sistema leidžia pateikti ir įvertinti informaciją daug veiksmingiau ir greičiau. Rugsėjo mėnesį vyko agentūroje viešieji svarstymai pirmą kartą. Ir jūsų kolegė Linda Makavei, būdama šiame renginyje, pasakė, kad reikėtų aiškiai pasakyti, kad šita agentūra puikiai žino, ką jinai daro ir tai norėčiau padėkoti Envi komitetui, kadangi jūs esate labai svarbus mūsų bendradarbiajimo, mūsų veiklos partneriai. Taip pat mums pavyko e, padidinti mūsų pastangas, kad pateiktume kuo aiškesnių įrodymų. Mes e, pagerinome savo ankstyvosios veiklos e, tvirtinant paraiškas procedūras. Taigi mes e, taip pat įdėgėme technologinio vertinimo struktūrą. Visi tie pasiekimai leidžia mums vis dėlto e, teikti, kad mums pavyko per 16 mėnesių įveikti tą perinamąjį laikotarpį Tačiau kita vertus, persikelti kitą miestą, mes turime pasakyti, kad e, labai svarbu užtikrinti mūsų visų procesų junglumą. Tačiau supraskime, kad tokia didelė organizaciją kaip vaistų agentūrą perkelti į kitą valstybę, reikia iš tikrųjų labai gerai pasiruošti, parengti sąlygas ir tie persikėlimo terminai yra trumpi. Kovo 29-19 metais mes turime išvykti iš Londono. Turime dar daug ką nuveikti, turime pakankamai daug kliučių. Ir didžiausia kliūtis, kad iki to laiko, kai mums reikės persikelti, naujas pastatas Amsterdame dar nebus parengtas. Mes dirbame su Niderlandų vyriausybė ir ieškome tinkamo perinamojo laikotarpio sprendimų, kadangi laikinas pastatas yra labai svarbus, kad galėtume tęsti savo veiklą iki 19 metų kovo pabaigos. Tačiau kol kas neaišku, kiek mūsų darbuotojų norės vykti į Amsterdamą. Mūsų vidaus apklausa parodė, kad 88 procentai yra nusiteikę persikelti į Amsterdamą, tai vis dėlto geriausių atvejų. Tačiau vis dėlto ir tai reiškia, kad vieno iš penkių mes neteksime, turime omenyje, kad tai galės būti maždaug 200 žmonių. Taigi tai turės poveikį mūsų veiklai. Ir papildomai reikėtų pasakyti, ir, ir tai dar svarbiau, mes nežinome iki šiol, kurie žmonės galbūt nevyks ir kokių ekspertų mes neteksime. Ir puikiai suprastate, kad ekspertų ekspertinių žinių kaupimas yra ilgalaikis procesas, todėl mes turėtume labai atsargiai ir mm, užtikrinai planuoti mūsų vidaus veiklą. O tai reiškia, kad reikės perskirstyti, perskirstyti mūsų veiklą tarp ES likus 27 valstybėms. Mes jau atlikome vertinamąjį darbą ir galvojame apie tai, kokios spragos gali atsirasti ir kaip jas reikės užpildyti. Valstybės narys, narės mm, imasi praktinių žingsnių, investuoja į darbuotojus ir ruošiasi priimti atitinkamus sprendimus. Aš manau, kad bendromis valstybių narių ir agentūros pastangomis vis dėlto mes sugebėsime ir toliau tęsti savo pagrindinę veiklą, tačiau vis dėlto kai kurioms sritims e, neigiamas poveikis neišvengiamas. Mes turėsime e, mažiau kontaktų su suinteresuotim šalimis, mažiau mokymų, taip pat turėsime sulėtinti arba atidėti svarbių teisės aktų įgyvenimą, geresnio reglamentavimo, geresnės apsaugos reglamento ir taip pat e, e, e, vaistų, vaistinių preparatų ir taip pat pažangiosios terapijos vaistų reglamento įgyvendinimą. Taip pat mes negalėsime taip intensyviai bendradarbiauti su ombudsmeno institucija. Ir tai labai gaila, kadangi tai yra, mes esame viena iš svarbiausių institucijų, ombudsmenų institucijai, kad įdėktume tinkamos valdysinos gerąją praktiką. Mūsų e, e, e vakcinų e, projektų įgyvendimo e, apžvalga parodė, kad mūsų veikla yra labai svarbi. Todėl, pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad mes agentūroje pasiekėme kriti, kritišnio, kritišką tašką visoje mūsų veiklos istorijoje. Pasirinkus Amsterdamą, mes tik tai galime tikėtis, kad nebus viešoje sektoriaus krizių, nėra, nebus uh, spragų apsirūpinant vaistais. Ir tai mes sumokėsime ir atitinkamą kainą kitose srityse, kurias aš minėjau. Taigi norėčiau paprašyti jūs, kad iškilus didžiuliams iššūkiams mes tikimės ir tolesnės jūsų paramos. Dėkuoju. Um... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Kovezon Rys. Ji kalbės kontaktinio asmens Milijanos Borzan vardu. Ačiū. Vaisto agentūros vadovui. Puikiai suprantu, su e, kokiais sunkumais susidurima e, persikrausant iš vienos vietos į kitą kitokiais veiklos pokyčiais, tačiau Amsterdamas tikrai pasirūpins tuo, kad tie pokyčiai vyktų kuo sklandžiau. Aš žinoma būčiau pageidavusi, kad vaisto agentūra būtų persikraušiusi į Barceloną, tačiau atsižvelgiant dabartinį situaciją Ispanijoje, to nevyko, bet kokiu atveju tikiu, kad jūsų persikrausimas vyks sėkmingai. Dabar noriu užduoti klausimą. Jis yra susijęs su skiepais viena vertus ir kita vertus su, e, su paskatomis e, moksliniams tyrimams. Vaistų agentūra arba Europos Sąjunga e, Europos Sąjungoje veikia centralizuota vaistų registravimo sistema. Uh, kai kuriuose valstybėse narėse tam tikros vaistų rūšis e, ir jų kompensavimo sistema kelia tam tikrų e, sunkumų, nes ne visiems pacientams įmanoma vaistus užsigyti už prieinamą kainą, todėl mes mėginame ieškoti būdų, kaip e, užtikrinti geresnę prieigą prie vaistų. Tačiau e, puikiai žinome, kaip e, vystosi vaistų pramonė ir medicina ir e, kaip pacientų pokyčiai, poreikiai keičiasi. Todėl bendrą sistemą reikėtų peržiūrėti tam, kad ji būtų tvari ekonominio ir socialinio požiūriu. <clears throat> turime dėti visas pastangas, kad vaistai būtų prieinami e, piliečiams, pacientams, tačiau taip pat turime skatinti mokslinius tyrimus ir naujų vaistų paieškas. Ypač, e, kad ne, kai kurie piliečiai nebūtų atskirti, taip pat reikia kalbėti apie atspirų, atsparumą mikro, apie mikrobų atsparumą vaistams. Nes per, per didelis vaistų vartojimas būtent ir sukelia atsparumą ypač antibiotikams ir tuo pačiu padidina finansinę naštą. Taigi, e, galvant apie paskatas, reikėtų nepamiršti ir šių aspektų. Aš taip pat noriu atkreipti dėmesį į tam tikras kampanijos, kurios yra vykdomos prieš tam tikras vakcinas Europoje, kuomet atsisakoma skiepyti vaikus ir tuomet e, imunitetas atsparumas tam tikroms lygoms sumažėja. Manau, kad reikia užtikrinti tam tikrą daugiau skaidrumo, kalbant apie vakcinų poveikį, nes piliečiams ši informacija yra labai svarbi nes tas anti, e, prieš skiepus nukritus judėjimas gali turėti neįgiamą poveikį ilgalaikę perspektyvoje mūsų visuomenė. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Gydarazijų už išsakytas mintis. Aš puikiai suprantu, sako Petris Lyžė, kad e, vaisto agentūros persikrostimas iš Londono į Amsterdamą rūpi visiems. Ir mes prieš kelias mėnesius jau kalbėjomės e, šią temą telefonu, diskusijose nuolat buvo remiamas argumentu, kad reikia rasti tokią vietą vaisto agentūrai, kuris būtų e, patrauklus e, aukštą kvalifikaciją turintiems agentūros darbuotojams ir tikrai ne kiekviena vieta, ne kiekvienas miestas galėjo būti toks patrauklus, taigi aš labai suprantu e, puikiai, kodėl ši tema rūpi e, tokie dideliai daliai e, vaisto agentūros darbuotojų. Tačiau, ponia Razė, jūs kalbėjote su viso pagarba tik apie. Mm, persikraustimą ir mes negalime apsiriboti šią temą. Mums labai rūpi breksto klausimai parlamente, galėtume visą dieną apie tai kalbėti, tačiau mūsų piliečiai tikisi iš mūsų daugiau, o ne vien tik diskusijų apie breksitą ir su to susijusias problemas. Turime būti veiksmingi, turime užsibrėžti politinius prioritetus, išspręsti praktinės problemas. To aš tikiuosi iš Emos ir visų jos atstovų. Pone Kabeson paminėjo kai kurias temas ir mums komiteto nariams ir pacientams šios temas labai rūpi. Taigi e, nustokime kalbėti vien apie Brexitą, turime pradėti spręsti problemas. Aš norėčiau pabrėžti vieną aspektą, kurį paminėjo ponė Kabeson ir išgirsti norėčiau jūsų nuomonę. Tai yra apie e, e, mikrobų atsparumą vaistams Apie tai kalbėjome ne kartą su jūsų darbuotojais čia komitete. Tikrai negalime vien tik kalbėti ir nieko neveikti. Europos parlamentas nekarta kreipėsi ir ragino komisiją, kad jis sukurtų naujų antibiotikų kūrimo sistemą. Europoje e, atsakymas šį klausimą yra sudėtingas, tačiau reikia jo ieškoti, nesvarbu, kaip mes reglamentuojame antibiotikų vartojimą. E, vis tiek mes pateksime į tokią padėtį, o kai kurie teigia, kad jau dabar e, e, esame patekę į tokią situaciją, kuomet atsiras tokių bakterijų, kurių neveiks jokie antibiotikai. Ir Fransuas Grostet ir aš asmeniškai kalbėjome su Žanu Klodu Junkeriu, o komisija neturi jokių planų pateikti tinkamų pasiūlymų dėl teisės aktų ir su dar didesniu siaubu e, išklausiau informacijos, kad iki kitų metų birželio komisija apskritai neteiks jokių pasiūlymų dėl teisės aktų. Tai reiškia, kad uh, per artimiausius trejus metus nebus priimtas joks teisės aktas, kad būtų sprendžiama ši problema. Taigi aš norėčiau dabar aiškios emos pozicijos. Ar, dabar, ar galime e, dabar trejus metus nieko neveikti, e, kol bakterijos toliau žudys žmonės, o galbūt mums reikėtų Emos nuomonė, kuo greičiau patvirtinti naujus teisės aktus dėl naujų antibiotikų patekimo į rinką ir jų vartojimo griežto reglamentavimo tam, kad nesusiformuotų e, atsparumas jiems, nes mes čia kiekvieną dieną tais klausimais diskutuojame, tačiau niekaip negalime sustarti ir nepriimame sprendimų. Ačiū, Miriam Daly dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriui Razijui, kad atvyko, e, suteikdamas mums naujausią informaciją apie tai, kas e, yra svarbiausia, kalbant apie persikraustimą. Žinau, kad e, tai yra labai sudėtingas procesas, ypač atsižvelgiant į tą laikmetį, kuriuo persikraustimas vyksta. Taip pat jūs atkreipėte dėmesį į tai, kad vaisto agentūra dabar netgi neturi patalpų e, Amsterdame arba jos nebus pasirengusios priimti agentūros tuo metu, kai jau turės būti persikraušiusi, taigi kraustimasis tikrai nėra lengva užduotis, ypač turint omenyje, kad per tą laiką vaisto agentūra turi vairiais svarbiais klausimais e, veikti. Ir mes puikiai suvokiame šių klausimų rimtumą, tačiau suprantu, kad vis tik tai yra rengiamas planas B, kuris pradėtų veikti, jeigu, tu, jeigu iki nustatytos datos e, vaistų agentūra negalėtų persikraustyti į Amsterdamą. Ar jūs rengiate tokį planą ir kaip jis atrodo, būtume dėkingi, jeigu suteiktumėte daugiau informacijos, tačiau E, žinoma, persikraustimo klausimai yra labai opus, tačiau norėčiau užduoti ir keletą kitų susijusių su agentūros veikla. Taip pat norėčiau e, e, paminėti mikrobinių medžiagų atsparumą. Ir šis klausimas yra labai svarbus visam parlamentui, ypač mūsų komitetui esame visi labai sunerime, kalbėdamėsi su įvairiais ekspertais ir profesionalais, kurie galima suteikti daugiau e, specifinės informacijos, tačiau vertindami statistinius duomenis galime matyti, kad e, pusantro milijardo eurų e, kainuos e, bakterijos sparumo didėjimas Europos Sąjungai, nekalbant jau apie darbo našumo didėj, e, mažėjimo, tai reiškia, iki 20 metų atsparumas vaistams infekcijos gali sukelti didžiulio masto ekonominę žalą ir 25 5000 žmonių per metus gali dėl to mirti. Taigi supranta, kodėl ši tema mums svarbi, kodėl rengiama pranešimas savo iniciatyva ir kodėl komitetas norėtų e, suformuoti parlamento poziciją e, bakterijų atsparumo vaistams e, klausimu. Ypač tai svarbu dėl to, kad pacientai vertina medikus, gydytojus ir gydymo įstaigas kaip e, patikimiausius informacijos šaltinius, o tuo tarpu e, gydytojai vis dažniau išrašinėja antibiotikus. E, Taigi, kaip jūs vertinate antibiotikų reikšmę suomenės sveikatos stiprinimo kontekste? Taip pat norėčiau pakalbėti apie reglamentą dėl klinikinių tyrimų, kuris buvo patvirtas 14 metais, tačiau vis dar neįsigaliojo, nes, kaip suprantu, EMA pirmiausiai turi parengti tinkamą metinių duomenų bazę, tuo tarpu mes manome, kad šis reglamentas yra labai svarbus, siekiant paskatinti naujus e, mokslinius tyrimus, medicininius tyrimus ir siekiant užtikrinti skaidrumą susijusiu su klinikiniu tyrimu rezultatais, tai kokia yra EMOS pozicija šio reglamento atžvilgiu, ko galime tikėtis artimiausių metų ir galbūt galėtumėte pristatyti tvarkaraštį arba terminus, e, iki kurių tas duomenų bankas pradės veikti kalbant apie komisijos pasiūlymą dėl sveikatos technologijų įvertinimo. Aš e, čia išvelgiu jūsų agentūros, e, aišku, vaidmenį, teikiant pasiūlymus dėl tokio teisės aktos. Noriu paklausti, ar jūs patys matote atitinkamą savo vaidmenį ir kaip tas vaidmuo turėtų atrodyti, rengiant atitinkamą pasiūlymą dėl sveikatos technologijų įvertinimo. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį EMOS administracinės tarybos atstovui profesoriui Bjornui. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad po to, kai Junktinės karalystės gyventojai žmonės nusprendė išstoti iš Europos Sąjungos ir EMA turės persikrostyti iš Londono į Amsterdamą, tai mm, susidarėme dabar su uh, didžiuliais iššūkiais agentūros uh, vadovybės uh, ir darbuotojų gretose. Uh, Taigi, manau, kad Gyda Razė tikrai uh, <coughs> deda visas pastangas, kad šis persigaustimas vyktų kuo sklandžiau, nes tikrai neįmanoma numatyti visų smulkmenų, ypač atsižvelgiant į EMOS e, veikimo vadovavimo struktūras ir mes e, vykdomoji valdyba, administra, administracijos valdyba puikiai supranta, su kokiais iššūkiais agentūra susiduria, kraustydamas į Amsterdamą ir puikiai suvokiame, kad svarbu užtikrinti agentūros veiklos testinumą, nes jis yra labai svarbus, jau buvo paminėta problema susijusi su bakterijų atsparumu vaistams ir mes pradėtus darbus tęsime ir toliau. Ar komisija norėtų pakomentuoti? Žodis komisijai. Could reply on some of the points, you know, that norėtume sureaguoti kai kurios ir tos klausimus, tačiau galbūt būtų paprasčiau tą padaryti po to, kai profesorius Rasi atsakys. Skaitai užduos klausimą. Ne, taip yra neįmanoma, jeigu dabar neturite jokių komentarų, tai tik tą pasakykite. Norėčiau pakomentuoti kai kurios aspektus. Uh, kurie yra daugiausiai susijęs su bakterijų atsparumo vaistams, noriu Jūs patikinti, kad komisija e, tikrai skiria pakankamai dėmesio bakterijų atsparumui arba bakterijų atsparumo vaistams problemai ir mes rengiame tinkamą veiksmų planą, kuris apriepia e, naujų antimikrobinių vaistų kūrimo aspektus, atitinkamas investicijas, e, skaitant ir leidimų išdavimą, tačiau dėl pačių antibiotikų prigimties galbūt mums reikėtų e, ieškoti ir naujų veiklos modelių. E, dabar vyksta, vykdomi atitinkami tyrimai ir reikėtų juos verti, padaryti išvadas, tačiau komisija visus šios klausimus ir aspektus yra įtraukusi į savo planus, panas Lyze. Jeigu leisite man dar šiek tiek pasakyti, noriu e, patikslinti gerbiamas Pomerazijų komisijos atstovė. Savame suprantame, mes skaitėme veiksmų planą ir, žinoma, įdėmi klausėmės to, ką jūs sakėte, tačiau akivaizdu, E, kad komisija kažkoks tyrimus atlieka, tačiau iki kitų metų birželio vidurio jokio pasiūlymo dėl teisės akto nebus, nebent šiek tiek labiau spustelysite akceleratorių arba EMA tą padarys. Taigi, jeigu remiantis komisijos teiginiais e, nuo kitų metų birželio nebus jokio teisėkuros pasiūlymo šioje srityje, Tai reiškia, kad per šią, iki šios kadencijos pabaigos ir per pirmiausius trejus metus apskaitai jokių teisės aktų šios rytė nebus ir daugiau žmonių mirs dėl to, kad mes šios problemos nespręsime. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad jūsų informacija apie veiksmų planą nėra pakankama, ten per daug yra pilstama iš tuščio į keurą. Nuo to laiko, kai Andriukaitis tapo sveikatos apsaugą atsakingų komisijos nariu, o Junkeris komisijos pirmininku, ne, sveikatos generalinis direktoratas apskritai jokio pasiūlymo dėl teisės akto mums nepateikė. Vienintelis jūsų e, aktyvus veiksmas tai yra vaisto agentūros perkraustimas. Aš e, iš jūsų tikiuosi aiš, aiškios, aiškaus įsipareigojimo ir komisija, žinoma, negali to padaryti jos atstovai, tačiau už pono Razį aš noriu iškaus įsipareigojimo, kad EMA neketina laukti trejus metus ir pateiks dar atitinkamą pasiūlymą iki šios kadencijos pabaigos, nes mes negalime laukti trejus metus, kol pradėsime spręsti šią problemą. Ačiū, aš noriu pasakyti tą patį, jūs sutaupėte mano kalbėjimo laiko. Dabar gydo Rasių žodis atsakyti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš stengiuosi pasižymėti e, klausimus, pastabas, jie tikrai manęs nenustebino. Pritariu nuogastavimams ir aš pasistengsiu kuo geriau atsakyti į juos ir, jei įmanoma, pateikti sprendimų. Pirmiausia, dėl antimikrobinio atsparumo, nes čia bent trys, keturi ar penki uh, E, komiteto nariai užsiminė apie jį. Pirmiausia, antimikrobinis atsparumas ir e, šių klausimų ryšys su breksitu, su Junktinės karalystės išstojimu. Tas klausimas yra mūsų nenumatytos e, padėties veiksmų plane, bet čia aš emocingai kalbėsiu. kalbėsiu kaip buvęs e, e, mokslininkas, ne vien kaip institucijos atstovas. Yra oficialių veiksmų, bet kartu yra ir kitų e, gre, gre, veiksmų, kuriais mes tikrai galim daryti poveikį 2016-2018 metais yra gairės, e, būtent strategijos, pagal kurias mes galim stebėti e, antimikrobinio atsparumo atvejus. Mes ėmėmės kartu ir dar vienos iniciatyvos ir jau darbai gerai vyksta, nes jūs ne vienas minėjot, kad iš tikrųjų šis klausimas labai kompleksiškas ir daugias luoksnis. E, kalbam apie mokslininkus, e, mm, e, gamintojus, rinkodarininkus. Bet čia pirmiausia paminėtinas reglamentas, kuris kuris turėtų palengvinti kovą su antimikrobiniu atsparumu, o ne mm, kai, sudaryti įvairiausių kliūčių kitiems sprendimams. Tad mes nuolat palaikom ryšius ir antai dabar e, FDDA, PMDA e, su kolegomis e, kalbėjomės apie tai jeigu dabar reglamentuotojai vėl tarpusavį nesutartų, tai dar labiau suvėlintų visus darbus. Tai mes bent jau ruošiam savo agentūrą. Dabar jau yra naujų klinikinių tyrimų, kuriems gali išeiti į naudą įvairios technologijos, bet mes turėtume kartu sugebėti ir prisitaikyti prie situacijos aišku, dar mes irgi galim padėti, siūlant mm, tam, tikrus, tam tikras medžiagas ir jų klausimų mes palaikom nuolatinius ryšius. Dabar vienas mūsų asmuo, tai jo dėka mm, palaikom glaudžius ryšius su pasaulio sveikatos organizacija. Pone Dalį užsiminė apie gairės tiems, kurie išrašo receptus, tai aišku, nepamirškim, tai yra valstybių narių kompetencija, gydytojų kompetencija, bet aišku, mes galim irgi tarti savo žodį, mes galim skatinti geriau naudoti, geriau išrašyti receptus E, dabar aišku yra viena žvelgiant į ateinančius metus. Ir aš, aišku, turiu papildomos informacijos iš pasaulio sveikatos organizacijos ir turiu pasakyti, kad e, Europos vaistų agentūra, jos darbas progresuoja. Ne tai, kad čia regresuoja ir labai svarbu uh, ne, neprarasti jau to įdirbio. Bet dėl laiko terminų tai čia aš negaliu ką konkrečiai pasakyti. Toliau. Kiti klausimai. Vienas tokių svarbiausių buvo toks. Kaip galima išvystyti mm, vakciną susijusią su antimikrobiniu atsparumu, kaip galima spręsti e, didelių vakcinų kainų klausimą. Mes stengiamės irgi prisidėti savo kompetenciją to erdvėj, kurioje mes dirbam kartu. Mes čia vėl tokiais dviem lygiais dirbam. Pirmiausia, ankstyvų laikotarpių stengiamės geriau paaiškinti, pateikti tvirtesnių tam tikrų e, argumentų tuo metu, kai kalbama apie vieno ar kito vaisto išleidimą į rinką. Kartu mes uh, E, skatinam, kad būtų tvarkomi registrai, kuriuose būtų e, kaupiama informacija apie e, su šias rytim susijusius vaistus, jų prieš juos išleidžiant vartoti. Bet mes iš tikrųjų siekiam sudarninti visas procedūras, kad jos būtų veiksmingesnės. O, o mes patys savaime nekuriam, sakykime, naujo kainodaros kaip po tokio modelio. Toliau. Aš jau savo trumpoje kalboje paminėjau, mokslinio patarimo procedūrą. Mes iš tikrųjų remiamės nemažai mokslinių patarimų, nes e, ne, labai dėl daugelių klausimų mes dažnai nesu, nesu, titink, nesutarė mūsų, nesutampa mūsų nuomonės, bet vis dėlto 67-8 procentais atveju sutampa mūsų nuomonės. Mes juk turim šiaip jau labai daug duomenų ir aišku, mes norim, kad tais duomenimis būtų kuo greičiau, kuo veiksmingiau pasinaudota. Ir jeigu dabar sveikatos technologijų vertinimo tarnybų žmonės irgi kartu dirba su mumis mūsų ten tuose posėdžiuose, mes išklausom jų e, poreikių, kartu su komisija nuolat kalbamės. Ir mano galva nereikėtų keisti čia mūsų darbo apimtie, darbo sričių, nes pačias proceso pradžioj svarbu, kad mokslininkai tartų žodį, tai išeitų į naudą visiems, tiek, tiek mm, tam tikrų vaistų kūrėjams, e, gamintojams, vartotojams. Tad aš tokį savo agentūros vaidmenį matau šiame kontekste. Nežinau, ar aš čia pakankamai atsakiau, ar jūs tikėjotės daugiau. Nežinau, tikiuosi, kad daug ko nepraleidau. Ta proga norėčiau padėkoti jūsų komitetui už nuolatinę uh, paramą, nors kartais išgirstam nemažai kritinių pastabų per administracinės valdybos posėdžius, bet tai mums uh, tikrai labai naudinga ir labai. Ne, dar pastato klausimas. Buvo klausimas apie pastatą. Taip, čia kolegė man padeda priminti. Pastatai. Amsterdame e, numatomas mums naujas pastatas, kuris jau turėtų mums suteiktas 2019 m. balandį, bet čia kalbu apie naują visai pastatą, dalis pastato, o, o visas pastatas jau bus e, pasiruošęs 19 metų lapkričio mėnesį. O iki tol mes dirbam laikinuose patalpose. Čia dvi komandos. Vieno, viena dirba Poznanė, kita Niderlanduose. Ir mes dabar tikimės, kad per kitą administracinės valdybos posėdį ateinančią savaitę čia jau bus patvirtinta e, pastato e, klausimas. Mes aišku turim A e, scenarijų, A ir B scenarijų. Ir tas B scenarijus tada juo bus pasinaudota, jeigu uh, nebus sutarta dėl A scenarijaus, dėl tų pirmųjų žingsnių susijusių su e, tuo laikinuoju pastatu, naujais pastatais. Tad tiek atrodo ir dabar nebent kolegė man dar primin, primins dar reglamento klausimą dėl laiko terminų. Tai čia jau birželį buvo pateiktas laiko terminas. Klinikinių tyrimų reglamentas mm, dabar mm, jau čia e, komisija mums padeda ir dabar jau tiesiog formuojam duomenų bazės Ir čia dabar išbandoma ta duomenų sistema, nes turim mąstyti apie tuos sistemos, tų duomenų bazių naudotojus, vartotojus. Juk kalbam apie milžinišką sistemą, prie, apri, ap, kurie apriepia ir tą klinikinių tyrimų reglamentą, skaidrumo reglamentą, duomenų apsaugos reglamentą, komercinių pas, paslapčių elementų nemažai toje sistemoje. Ir tai turėtų dėrėti su įvairiomis sistemos funkcijomis, greta ten tų 28 nacionalinių sistemų. Ir aišku, kai jau bus kalbama apie sistemos vartojimą, tai aišku, gali būti visokių e, trikdžių, nesklandumų ar nederėjimų su nacionalinėmis sistemomis. Be to, greta viso to, šiaip nors mes aišku optimistiški, bet galbūt užtruks daugiau laiko, net jeigu ta sistema ir jau uh, E, pradės veikti, gali būti taip, kad kai, kurių, kai kurios valstybės narės negalės vėlgi deramai prie tos sistemos prisijungti dėl, sakykime, to, kad juose ten nebus priimti reikiami sprendimai, dėl jų ten administracinės sandaros. Bet aišku, mes e, stengiamės pasiekti kuo geresnį rezultatą, tačiau aišku, turim galvoj tokius, tokius galimus papildomus e, reikalavimus, tuo, kai, kurie pasirodys, kai išbandysim sistemą. Tad, kaip jau sakiau, numatytas laiko terminas nepasikeitė, o per ateinančią savaitę mes dar, e, tikiuosi, tikslinsim tuos e, laiko terminus. Ir dabar tikiuosi, jau tikrai nepamiršau. Ačiū profesoriui. Linkime sėkmės jums. Kitų klausimų neturime darbo atvarkėje. Kitas mūsų posėdis sausio 11 dieną Bruselėje. O dabar norėčiau padėkoti Jums už dalyvavimą šiame posėdėje.